informuoti, kad vakar rekomendavus jūri komitetų neprieštarauti deleguotojam teisės aktui, apie kurį buvo kalbama vakar po pietų ir kadangi jokių prieštaravimų nebuvo pateikta per 24 valandų nustatytą terminą, vadovaujantis 105 e, taisyklės šeštąją dalimi rekomendacija yra tvirtinama.